Good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Pradėsiu antrąją mūsų posėdžio dalį. Šiandieną pradėsime posėdį nuo balsavimo. Susirinko pakankamas skaičius komiteto narių. Taigi pradėsime balsuoti, bet prieš tai dar išsakysiu kelias pastabas. Noriu priminti koordinatoriams ir frakcijai, frakcijoms, jog tikimės, kad balsuotojų skaičius bus tikslus. PPE tai yra 13 žmonių, socialistų ir demokratų 12, ECR 3, ALDE turi 4 balsuotojus, GUE 3, žalieji 2 ir FTT tai 3. Tik noriu, kad nesusipainiotume balsuodami. Dabar pradėsime balsavimą nuo labai svarbios nuomonės. Kaip žinote, kas trejus metus komisija paskelbė ataskaitą apie sanglaudos politiką. Šeštoji ekonominės, socialinės ir teritorinės anglaudos ataskaita apžvelgia ankstesnės e, socialinės e, politikos e, gairias. Ir toliau yra žiūroma, žiūrima į laikotarpį nuo 2013 iki 2020 metų. Ten yra nurodoma, kaip parama bus perskirstama nuo didelių infrastruktūros projektų iki tokių kaip užimtumas, mažos bei vidutinės įmonės ir taip toliau. Taip pat e, regioninės plėtros komitetas rengia nuomonę tam, kad e, būtų apžvelgta, kaip viena strategijos karta perdoda vairą kitai. Panas Doštamas pateikė e, savo nuomonę. Iki kovo 12 dienos buvo pateikta 172 pakeitimai. Penki komitetai parengė savo nuomonės Buvo pateikta dar 127 pakeitimai. Galiausiai pranešėjas taip pat pasiūlė kelis kompromisinius pakeitimus. Reikėtų dar pažymėti, jog Ekono komitetas galiausiai nepriėmė nuomonės dėl šios ataskaitos. Prieš perėdama prie balsavimo, norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Jūs galėsite išsakyti baigiamasias pastabas. Noriu pabrėžti, kad žodį suteiksiu tik pranešėjui. Diskusijų dabar iš naujo nepradėsime. Taigi, žodis pranešėjui, po to balsavimas. Pone Toič. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, Aš dabar ne, ne, neaiškinsiu viso šios nuomonės, viso šito dokumento e, istorijos e, ir e, nekalbė, nesileisiu į detalės. Tik tai e, šio komiteto ir kito komite, kitų komitetų kolegoms pirmiausia, norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą, nes kartu mums pavyko e, pasiekti štai tokį teigiamą rezultatą. Norėčiau kartu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, tikrai puikiai padirbėjom su jais. Ir kartu pavyko susitarti dėl tam tikrų e, pakeitimų, rasti kompromisą. Tad tikiuosi, kad taip galėsim tada patvirtinti štai tekstą tokį, koks jis pateiktas jums. Na dabar aš vėlgi ne, negryšiu prie tų visų e, teksto e, problemų kėlusių dalykų. E, norėčiau dar kartą padėkoti visiems. Su, su tam tikrais pakeitimais galėčiau sutikti, tačiau vis dėlto manyčiau, kad e, mums pavyko parengti tokį dokumentą, kuriame išdėstyti e, svarbiausi e, dalykai, dėl kurių mes sutarėm. Tad iš tikrųjų, kalbant apie E, naują e, laikotarpį labai, e, labai svarbu, tai yra buvo išdėstyti tuos svarbiausius nuomonės punktus. Labai ačiū. Tai toks yra diskusijų ir galutinio rezultato apibendrinimas, o dabar perėsime prie balsavimo. Pirmoji dalis, 22 pakeitimas, kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Tuomet 23 pakeitimas atkrenta, 24 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 26. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 27. Pakeitimas. Čia balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? susilaiko, atmesta. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. Ar visi pasirengę pasitikrinti? Elektroninis balsavimas. Pradedu balsavimą. Balsuokite. Balsavimas baigtas. 25 už, 13 prieš. Priimtas pakeitimas. 29. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 30. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 31. Kas už, prieš, susilaiko, turime pastikrinti. 21. pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu, pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. 25 už jį. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 34. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 35. Kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad priimta. 36. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 37. Kas už, prieš prieš, susilaiko, priimta. 39. Kas už? Atsiprašau, 38. pakeitimas. 38. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Dabar jau pereisime prie pirmojo kompromiso. Kas už? prieš, susilaiko. Pirmasis kompromisas priimtas. Dabar pereiname prie 47 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 48. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 49. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 50. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 51. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 52. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 53. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atrodo, kad priimta. Ar norėtumėte pasitikrinti elektroniniu būdu? Ne? Priimta. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Atrodo atmesta. 55. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 56. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 62. Kas už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. Dabar periname prie antrojo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar periname prie 68 pakeitimo. Kas už? Man atrodo, teisingai perėjau. 68 pakeitimas. Kas prieš? Susilaiko? Atmestas. 73. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 74. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 75. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 76. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 77. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 78. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 79. Atsiprašau, jis atkrenta. 80. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 81. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta Priimta. 82. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 83. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 84. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta

susilaiko, atmesta. 87 pakeitimas atkrenta, ne, pasitaisau, nepriemėme ankstesnių, taigi balsuojame dėl 87, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. 88 pakeitimas. Valkarsel nusprendė atsiimti šį pakeitimą. Pone pirmininkė, ne, aš pasilieku 82 pakeitimą. Jūs pasiliekate jį, ar ne? Gerai, tuomet balsuojame dėl 88 ir 89 pakeitimų, kadangi tai yra identiškas balsavimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar pereiname prie trečiojo kompromiso. Trečias kompromisas atkrenta. Taigi, periname tiesiai prie ketvirtojo kompromiso. Puikiai balsuojame. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Dabar penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 107 pakeitimas atkrenta, kadangi buvo priimtas antrasis kompromisas, 108 pakeitimas. Ponas Valkarsel Šį pakeitimą aš atsijimu, ponė pirmininkė. 108 atsijimu. Pirmininkė, labai ačiū. Taigi balsuojame dėl 109 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 110 e, atkrenta? Ne, neatkrenta. Dėl 110 balsuojam. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. 111. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 112. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 113. Kas už? Prieš, susilaiko, man atrodo, kad priimta. 114. Balsavimas dalimis. To prašė žalieji. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 115. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname prie 125 pakeitimo. 125 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 126. Kas o, tai yra identiškas balsavimas su 127. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 128 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 129. Kas už? Prieš. Turime pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu. 129 pakeitimas. Pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Atsiprašau, UE frakcija turi vienu balsu per daug. Atmetu šį balsavimą. Sako, kad tik trys balsavo. Kodėl sakote, kad vienu per daug balsavo? nes um, mums taip įrenginys rodo. Atsiprašau dėl įrenginio, turim problemų e, su įrenginiu, taigi balsuokime dar kartelį elektroniniu būdu dėl 129 pakeitimo. Prašau pradėti balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 už, 5 prieš. Guoja frakcijos kolegos. Aš tikrai matau, kad jūsų yra tik tai trys. Tikiu, kad įrenginys klysta, atsiprašau. Toliau 130 pakeitimas. Jis atkrenta, kadangi 128.9 buvo priimti toliau 131. Kas už? Prieš? Sulaiko? Atmesta. 132. Kas už? E, atsiprašau, jis atkrenta. 133 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Šimtas trisdešimt ketvirtasis pakeitimas atkrenta, ne? Kompromisas trečiasis nebuvo priimtas, taigi šimtas trisdešimt ketvirtasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 135. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 136. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. 137. Kas už? Prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar einame prie 144 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 100. 40 penktasis atkrenta, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Periname prie 150 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Plius vienas už, tai bus 17 už, 22 prieš. Taigi pakeitimas atmestas. Dėkoju. 152. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 153 atkrenta. 154 kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 155 kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 156 kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 157. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 158. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šimtas penkiasdešimt devintasis atkrenta. 160. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šimtas šešiasdešimt pirmasis, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 162 atkrenta, 163 atsimtas. 164 kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 165 kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 166 kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 167. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 169 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 170 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmasis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. Antrasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu, pradėkite balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 23 už, 16 prieš. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, turime pasitikrinti. Šeštasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 28 už. Um, amendment 7. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis. Pone, pirmininkė, atsimu šitą pakeitimą, ačiū. Dėkuoju. Dabar uh, devintas pakeitimas A konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešioliktasis. Kas už? Atkrenta. Taip, mes priėmėm 15, atsiprašau, taip. Atkrenta 17 pakeitimas, kas už, prieš, turime patikrinti. 17. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 20 balsų už, 19 prieš, 18. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. At 19 atkrenta. Ne, netkrenta. Nes nepriemėme 18. Taigi 19 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtas žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne, balsuojame dėl 20. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 21. Nebalsuojame dėl jo. Dabar balsuosime dėl komitetų pasiūlymų. Esame pasirengę. Taigi, pradėsime nuo e, biudžeto komiteto pasiūlymo. Pirmasis pasiūlymas atkrenta. Toliau antrasis e, pasiūlymas atkrenta dėl to, kad buvo priimtas antrasis kompromisas pasiūlymas, trečiasis pasiūlymas taip pat atkrenta. Toliau ketvirtasis pasiūlymas. Balsuojame dėl jo. Jis susijęs su ITRE pasiūlymu, taigi balsuojame kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis atkrenta, ne? Turime balsuoti dėl jo. Kas už penktąjį pasiūlymą prieš susilaikę priimta. Šeštasis pasiūlymas, kas už prieš susilaikę priimta. Septintasis, kas už prieš susilaikę priimta. Aštuntasis atkrenta, taip. Devintasis atkrenta, ne. Mes balsuojame dėl jo. Turime balsuoti dėl jo. Nes nebuvo priimtas 85 ir 86, taigi balsuojame dėl devintojo pasiūlymo kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pasiūlymas, kas atkrenta? Dvyliktasis atkrenta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, turime patikrinti. Taigi 13 biudžeto komiteto pasiūlymas, elektroninis balsavimas, balsuojame dabar. Balsavimą baigiame. Atmesta. 14 pasiūlymas biudžeto komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymai. A pasiūlymas atkrenta dėl mūsų ankstesnių balsavimų. B pasiūlymas. Balsuojame dėl jo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. C pasiūlymas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, priimta. D pasiūlymas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E pasiūlymas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, turime patikrinti. E pasiūlymas, už, e, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymas, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame, baigiame. Na ir pasiūlymas atmestas. F e pasiūlymas atkrenta. Dabar tęsime su kitais pasiūlymais. E, pirmasis e, žimtumo atkrenta, antrasis balsuojame kas už, prieš, susilaikę, atmesta, atrodo. Trečiasis pasiūlymas atkrenta, nes priimtas šeštasis kompromisas. Ketvirtasis pasiūlymas balsuojame kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pasiūlymas balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pasiūlymas Iš dalies e, jie apima šeštas kompromisas, balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis, balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis, kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, iš dalies jį dengia devintas, ne, atkrenta devin, devinto dengiamas, atkrenta dvyliktas ir tryliktas, taigi dabar balsuojame dėl keturiolikto, atkrenta irgi dėl 37 pakeitimo, toliau penkioliktasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 atkrenta, 17 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 18 atkrenta dėl penktojo kompromiso ir 19 atkrenta dėl trečiojo kompromiso. Atsiprašome, padarėme klaidą, turime balsuoti dėl 19. Kas už? Prieš? Susilaikė? Berots atmesta. Toliau pramonės mokslinio tyrimo ir energetikos komiteto, tai yra ITRE komiteto pasiūlymai. Turiu vieną klausimą dėl MPL 19. Mes išbraukėme visą straipsnį, kodėl turime balsuoti dėl jo. Ar galite pasitikslinti, reikia dėl jo balsuoti dėl šito MPL 19, jeigu išbraukėme visas, visą straipsnį. Gerai. Sekretariatas sako, kad taip yra dėl to, jog e, taip yra nurodyta e, nuomonė kaip atskiras tekstas. <clears throat> jis yra įtrauktas į e, nuomonę. Taigi reiškia, jis atmestas du kartus, taip? Bet kokią atveju atmetėme jį. Toliau. Įtre komiteto pasiūlymai. Pirmasis e, pasiūlymas atkrenta, antrasis atkrenta. Trečiasis atkrenta. Ketvirtasis. Balsuojame dėl jo. Įtrio komiteto ketvirtas pasiūlymas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis. Jį apima pastraipą, todėl atkrenta. Šeštasis pasiūlymas. Balsuojame kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis. Susi... E, atkrenta. Toliau e, devintasis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Keturioliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Penkioliktasis pasiūlymas atkrenta. Šešioliktasis balsuojame dėl šešioliktojo, kas už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti, atsiprašau. 16 pasiūlymas įtre komiteto balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam. Balsavimą pradedame. Taigi balsavimą pradedame. Atmesta. Atmesta. Toliau 17 e, pasiūlymas atkrenta, 18 atkrenta, 19. E, Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvidešimt pirmas atkrenta. Dvidešimt antras atkrenta. Dabar balsuojame dėl 23, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar kultūros ir švietimo komiteto pasiūlymai. Pirmasis pasiūlymas, balsuojame. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pasiūlymas atkrenta. Ir trečiasis taip pat. Toliau ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E, šeštasis, kas už, prieš, susilaikę susilaikė, atmesta. Toliau septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis atkrenta. Vienuoliktasis balsuojame dėl jo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta ir 15, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 19 atkrenta. 20. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 22. Atkrenta. Ar taip? Atkrenta. Dabar moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pasiūlymai. Negalime balsuoti už visus vienu metu. Ir tai turi savų pranašumų. mes galime balsuoti e, už vieną paketą iki 14, kur yra vienas plus. Taip mes sutaupytume laiko. Ar jums tai priimtina kaip procedūra? Ar galėtumėte patikslinti kitiems žmonėms, kurie, e, kurie nori už tai balsuoti, E, viename pakete yra toks pasiūlymas. Pasiūlymas yra balsuoti ant blok, tai yra viename pakete. Mes esame prieš. Supratau. Gerai, balsuojame tada. A. Pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. B. Kas už, prieš prieš, susilaikė atmesta. C. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. D. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. E. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. F. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. G už, prieš, susilaikė, atmesta. H už, prieš, susilaikė, atmesta. I atkrenta. Puiku. J kas už, prieš, susilaikė, atmesta. K už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. L už prieš susilaikę atmesta. M už prieš susilaikę atmesta. N už prieš susilaikę atmesta. O už prieš susilaikę atmesta. P už prieš susilaikę atmesta. Pirmasis pasiūlymas už prieš, susilaikė, atmesta. 2 už, prieš, susilaikė, atmesta. 3 už, prieš, susilaikė, atmesta. 4 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6 už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 už, prieš susilaikę atmesta. 8 už, prieš susilaikę atmesta. 9 už, prieš susilaikę atmesta. 10 už, prieš susilaikę atmesta. 11 už, prieš susilaikę atmesta. 12 už, prieš susilaikę atmesta. 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už prie, prieš susilaikė priimta. 15 e, už prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas, elektroninis, balsavimą pradedame. Balsavome dabar. Balsavimą baigiame. Labai geras rezultatas. 32 už, vienas prieš, šeši susilaikė. Dėkoju pranešėjui. Dėkoju visam komitetui už puikų darbą. Dabar antras mūsų balsavimas. Last year the commission adopted a communication. Praėjusiais metais komisija priėmė komunikatą dėl integruoto požiūrio į kultūros paveldą. Kultūros ir mm, švietimo komitetas parengė savos iniciatyvos pranešimą ir mūsų komitetas rengia nuomonę. Kodėl? Todėl, kad sanglaudos politika yra labai e, svarbi finansuojant kultūros paveldo projektus. 7-13 metų laikotarpiu mm, tai Europos e, regioninės plėtros fondas investavo 6 milijardus eurų eurų į įvairius kultūros pro, pa, paveldo projektus. Ir tai e, vėlgi atitinka e, galutinius skaičius e, nu, programos numatyto, numatytų lėšų. Na ir dabar mūsų pranešėja Kozolino ir kovo mėnesį ji parengė projektą, buvo pateikta 57 pakeitimai ir pranešėja dar pasiūlė 13 kompromisinių pasiūlymų. Tad tokia klausimo padėtis ir dabar siūlau pereiti iš karto prie balsavimo. Pranešėjas nenori nieko pasakyti, tad galim balsuoti iš karto. All right. We begin with the... Pradėkim nuo kompromiso, pirmo kompromiso. Kas už? kas prieš susilaiko priimta. Tad dabar galime eiti prie antro kompromiso. Ne, atsiprašau, prie antro pakeitimo. Aš šiaip jau norėčiau perėti prie antro kompromiso. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? E, trečias pakeitimas atmestas, sako pirmininkė. Antras turbūt turi. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko. Atmestas. Dabar galime eiti prie antro kompromiso. Tad dabar einam prie antro kompromiso. Antras kompromisas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimtas. Nuo 6 iki 12 atkrenta trečias kompromisas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Tokiu atveju tada galime eiti prie ketvirto kompromiso, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. Dabar eikim prie penkto kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Bet tokiu atveju dabar galime eiti prie šešto kompromiso. Kas už šeštą kompromisą, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar 33 pakeitimo pirma dalis. E, da, bals, e, balsuojam dalimis. Balsuojam dėl pirmos dalies. Kas už ją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis. 33 pakeitimo Ne, atsiprašau, dabar einam prie 34 pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Dabar 35 pakeitimas. Kas už jį? Kas prieš jį? Susilaiko? Priimtas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimtas. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Ir dabar tiesiai galime eiti prie 13 kompromiso, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas 13. Dabar galime eiti prie 10 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar dvyliktas kompromisas, ar taip? Dvyliktas kompromisas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 57 pakeitimas. Čia paprašyta žodinio pakeitimo, ar, ar kas nors prieštarauja, niekas neprieštarauja. Tad dabar balsuojam dėl 57 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. O dabar galim eiti prie galutinio balsavimo. Prašom, balsuojam elektroniškai. Pradedam balsuoti. Prašom balsuokit. Balsuoti baigiam. 38 už. Sveikinu, sveikinu, pona Kosolino. Dar kartą sveikinu ir labai ačiū, brangus kolegos. Okay. We... Puiku. E, tad dabar e, vėl po kelių minučių galim tęsti komiteto darbą. Prašom susėsti vietas, kad galėtume tęsti darbą. Kitas darbo atvarkės punktas. Tai pasikeitimas nuomonėmis su ponu Jose Manueliu Fernandes, kuris yra e, bendrasis pranešėjas e, biudžeto 2016 metų biudžeto klausimais. Tad labai malonu Jūs matyti su mumis. Labai ačiū, kad atvykot, e, ponė Fernandės, Jūs esat būtent bendrasis pranešėjas 16 metų biudžeto klausimais. Ir už komisijos biudžetą jis atsako ir tai sudaro iki 95 procentų viso ES biudžeto. Kaip ir praeitį, ir dabar e, ponas Fernandės glaudžiai bendradarbiavo su abiem komitetais e, ir dabar reikia nepamiršti, kad kalbam apie maždaug trečdalį biudžeto lėšų, kurios tenka sanglaudos politikai finansuoti. Tad e, sveikas atvykęs, ponė Fernandės, mes pirmą kartą keičiamės nuomonėmis dėl 16 metų biudžeto ir turim dabar komisijos pasiūlymą Tad, ponė Fernandės, žodis jums, mūsų šešėlinė pranešėja ponė Spiraki ir ji pasirengusi toliau dalyvauti diskusijoje. Pone Fernandės, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atvykau tam, kad išdėstyčiau mūsų prioritetus, kuriuos komisija jau patvirtino bet kartu norėčiau išgirsti ir jūsų pasiūlymų tam, kad būtų galima parengti kuo geresnį biudžetą, kokio tikisi mūsų piliečiai. Priminsiu, kad ES biudžetą sudaro beveik vienas, e, tai yra vienas procentas BVP valstybių narių. Ir e, vėlgi 94 procentai biudžeto numatyt, lėšų numatyta investicijoms ir tik tai maždaug 6 procentai tenka administracinėms išlaidoms finansuoti. Ta tokia biudžeto padėtis. Dabar dėl regioninės politikos. Tai jūsų komitetas puikiai žinot, kad ES maždaug trečdalis biudžeto lėšų yra numatyta sanglaudos politikai finansuoti ir kartu e, regioniniai politi, regionų politikai e, finansuoti. Tam skirti regioninės plėtros fondas ir, ir, ir struktūriniai bei investicijų fondai. Tad dabar mūsų prioritetas toks, kad regionų politika turėtų vėlgi e, padėti pasiekti kitų prioritetinių tikslų Tad čia mes kalbam apie 3EE e vadinamosius - darbo vietos, e, verslo įmonės, e, verslumo dvas, dvasios kūrimas. Ir suprantama yra numatyta programų, kurios tiesiogiai susijusios su e, horizontu 2020 ir kartu yra numatyta naujų veiklos programų ir juose sanglaudos politika irgi jai numatytas vaidmuo padėti siekti bendrų tikslų, būtent e, kalbama apie pažangų augimą, tvarų augimą ir įtraukų augimą, aktyvų augimą. Be to, vidaus solidarumas irgi yra vienas iš teritorinės sanglodos politikų ir, ir kartu nereikia pamiršti ir išorės solidarumo, nes nepamirškim, kas vyksta ties mūsų išorės sienomis ir kiek vis dėlto reikia numatyti lėšų humanitariniai pagalbai, humanitariniam vystimui. Tad turint galvoje darbo vietas, vidaus solidarumą, mes kartu galėsim pasiekti ir saugumo tikslo. Tad būtent to mes siekiam, apie tai mes kalbam. Uh, Ir, ir aišku, įsivaizduojam, kad 2015 metais mokėjimų klausimas ne, ne visai iki galo bus išspręstas, bet kita vertus ten, bus stengt, stengiamasi šį klausimą spręsti, mokėjimų klausimą. Vyksta diskusijos e, institucijose. Kodėl? Todėl, kad mokėjimai Paprastai, paprastai mokėjimai, mokama paprastai prisėmus įsipareigojimus. Pirma, aišku, nemokama e, dėl to, dėl ko yra tiesiog nepriimamas įsipareigojimas. Tad mokėjimai yra tiesiog e, iš karto jie būna po įsiprisimtų įsipareigojimų. Ir kartais mokėjimų padėtis yra savotiškas išbandymas Europos Sąjungai, nes kartais taryboje priimami sprendimai dėl tam tikrų įsipareigojimų, vilintis, jog galbūt tai e, vis dėlto neteks mokėti. Bet kita vertus, sanglaudos politika e, veikia, nes ir veikia iki šiol, nes e, priimami įsipareigojimai ir, ir po to e, atliekami mokėjimai. Bet kita vertus, mes kalbam ne apie pirmos B išlaidų kategorijos problemą, nes anglaudos politiką įgyvendinant laikomasi taisyklių, bet problema yra ta, kad kartais pritrūksta pinigų atlikti mokėjimus. Toks yra, tokia yra didžiulė pro programa. Antai 2015 metais turim nemažai veiklos programų, kurios dar neįgyvendinamos, nes nėra nes nėra e, dar lengva pasiekti mokėjimus ir Ir, ir norint e, nukelti tų programų įgyvendinimą, tai užtenka tiesiog netlikti mokėjimų. 24 milijardai eurų neišmokėtų sumų. Ir iki šių metų pabaigos komisija vertina, kad galbūt dar bus neišmokėta 20 milijardų eurų. Ir mano galva tai yra milžiniškas skaičius. Tad dabar tame komisijos mokėjimų plane numatytame 2016 metais, tai numatyta 2 milijardai neišmokė, nes, neišmokėtų mokėjimų. Bet kita vertus vėlgi reikia iš tikrųjų gerbti pasiektą kompromisą, būtent daugiametį, daugiametinę finansinę programą. Tad sanglaudos politika šiame kontekste nėra problema kaip po tokia. Problema yra ta, kad nėra pakankama lėšų pinigų prisimtiems įsipareigojimams finansuoti. Ir tai iš tikrųjų ne, ką, ne kaip bylo mūsų piliečiams nes piliečiai girdi, kad e, taip prisimti tam tikri įsipareigojimai, o po to praėjus kuriam laikui tada e, imama taisyti biudžeto, priimamas taisomasis biudžetas, kadangi paaiškėja, kad, kad trūksta pinigų, pinigų nebus, bet kita vertus taisomieji biudžetai tai nesuponuoja daugiau pinigų. Taisomieji biudžetai numatyti tam, kad būtų galima sumokėti prisimtus įsipareigojimus, kitais žodžiais skolą, kompromisą. Tad, tad iš tikrųjų mokėjimų problema vis dėlto ne, nekvestionuoja mūsų politinių įsipareigojimų. Tad aš galiu šiaip jau pristatyti jums 2016 metų biudžetą, bet kita vertus jau dabar žinau, kad prarasčiau daugybę laiko aiškintamas, rodydamas, kad vis dėlto kiek, kiek, kiek trūks e, tų mokėjimų e, už prisimtus įsipareigojimus. Dabar dėl biudžeto e, laiko terminų. Tai čia mes vadovavomės principu, kad mokėjimų klausimą kažkaip išspręsim, bent jau e, tam, kad e, stabilizuotume bent jau problemą. Aš čia nekalbu apie visišką problemos išsprendimą. E, ir dabar kokie darbai. Gegužės 27 komisija pateiks biudžeto uh, biudžeto projektą ir tada birželio ketvirtą e, vėlgi čia bus pristatomi tie pilotiniai, bandomieji, bandomieji projektai. E, tada e, tai yra birželio 17 dieną komitete bus balsuojama dėl, dėl būtent pranešimo projekto, po to dėl, dėl kartų įgaliojimų trialogų ir po to tada jau, tai bus e, Liepos mėnesį, o tada jau rugsėjo mėnesį bus balsuojama e, plenarnėje sesijoje ir po to tada darbai vyksta, e, būtent vyks bus Spalio mėnesį bus pateikta jūsų rezoliucija, toliau e, spalio e, vėl tam tikromis datomis e, per plenarinę sesiją bus planuojama. Dabar mokėjimų planas. Tai dėl jo bus kalbama, kalbamasi gegužės 12-ąją per prielogo dėrybas. Ir tikimasi gegužės 26 pasiekti susitarimą ir 20, gegužės 27 bus galima tada pasiekti susitarimą dėl neišspręstų klausimų. Būtent tai numatyta. Tokie žingsniai, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Ir dabar palyginti su 2015 metų biudžetu tai vėlgi tokios pačios e, sumos, kaip ir progno, prognozuojama buvo, tai yra numatomas sumų padidinimas, tačiau, tačiau gegužės 27 dieną komisija pateiks biudžeto projektą ir vėlgi nereikia pamiršti e, sutartų gairių, kurios buvo patvirtintos, e, tai yra nustatant tam tikras sąlygas pasiūlymui ir aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas atitiks mūsų prioritetus ir kartu, kad bus išlaikytas e, tinkamas 2016 metų mokėjimo lygis, e, kuris įgalins e, stabilizuoti, kaip sakiau, ne iki galo išspręsti, bet stabilizuoti problemą, mokėjimų problemą. Ir kaip jau sakiau, tada pasirodys pirmieji, pirmieji bandomieji projektai E, birželio ketvirtoji e, galutinė data, iki kurios galima teikti paraiškas dėl naujų e, projektų. Ir, to, ir per tą laiką vyks kartu paruošiamieji darbai. Tad aš norėčiau labai padėkoti Jums, kadangi, kaip sakiau, sanglaudos politika, kurią Jūs kūruojate, labai svarbi yra apskritai ūkio augimui, labai svarbu uh, kartu atskirų teritorijų sanglaudai vieno tolygiam vystimuisi. Tad reikės tikrai dirbti sparčiai, ypač žiūrint, kaip įgyvendinamos programos, nes jeigu veiksmų programos neįgyvendinamos, tai, tai tai, tai yra dėl būtent mokėjimų vėlavimų. Tai yra didžiausia problema, nuo kurios nereikėtų nuleisti dėmesio. Nes nepamirškim, kad nemažai yra valstybių narių, kurių, kurioms sanglaudos politika e, sudaro 50 procentų tų viešųjų e, investicijų ir tai padeda tiesiog ūkiui aukti, e, įmonėms būti konkurencingoms. Tad iš tikrųjų mes turėtume visais būdais ginti šią sangaudos politiką. Ačiū. Labai ačiū, dabar panė Irak. Ačiū, ponė pirmininkė. Rangus kolegos, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu pono Fernandeso pranešimo pobūdžiui. Jei leisite, kolegos, tai, kolega, tai aš norėčiau pacituoti, jūs sakėte, kad mes e, nepakankamai pinigų skiriame. Manau, kad e, reikėtų būtent tam skirti daugiausia dėmesio. Šioje nuomonėje yra daug labai svarbių aspektų ir ne vien tik tai susijusių su oficialiu e, biudžeto vykdymu, bet taip pat ir parama sanglaudos politikai. Tai yra pagrindinė investavimo e, politika, kuri tiesiogiai veikia ekonomiką. Aš dirbdama e, sulaukiau regionų plėtros komiteto paramos. Karlai labai norėčiau padėkoti. Pateikusi nuomonę, aš taip pat susitikau su komisijos atstovais. Mes aptarėme pagrindinius biudžeto vykdymo aspektus. O dabar mano pagrindinis prioritetas yra užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų laiku įgyvendinta. Visi žinome, kad buvo vėluota patvirtinti kai kurias veiklos programas. Turiu daug pavyzdžių e, tų e, šalių, kurios dar nepateikė programų. Tai reiškia, jog bus vėlavė, buvo vėluota patvirtinti 2020 programavimo laikotarpį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vis dar išlieka susikaupusių mokėjimų problema ir tai nepadeda sanglaudos politikai. Kai kuriuose valstybėse narėse, tokioje kaip Graikija, sanglaudos politika lieka pagrindinė investicijų forma. Žinau, kad e, veiklos programų atvirtinimo vėlavimas ir mokėjimų vėlavimas e, neteisingai paskirsto biudžetą ir tai neleidžia tinkamai tvarkyti finansų. Todėl aš norėčiau kviesti spręsti šią problemą ir stengtis ateityje užkirsti kelią tokiam pačiom problemam. Kolegos, aš tikiuosi jūsų bendradarbiavimo, o aš pati siūlysiu keletą pakeitimų dėl formuluočių. Taip pat pateiksiu pakeitimą, kuriame yra atsižvelgiama į Europos strateginių investicijų fondą ir jo galimo poveikį sanglaudos politikai. Kalbant apie ESI poveikį sanglaudos politikai, tai reikia žiūrėti čia į daugiametę finansinę programą, reikia viską vertinti jos kontekste. Aš manau, mes visi sutarėme, kad sanglaudos politika turi likti mūsų prioritetu. Aš lauksiu jūsų pakeitimų, dėkoju. Labai ačiū. Aš tik noriu pasakyti, kad darbo atverkėje yra du punktai susijęs su biudžetu. Pirmasis yra apsikeitimas nuomonėmis su ponu Fernandes, antrasis punktas yra įgaliojimai dėl trišalio dialogo. Mes turime parengti nuomonę ir taip pat bus pateiktas galutinis terminas pakeitimų teikimui. Galime be abejo tos du punktus aptarti kartu, kadangi jie yra glaudžiai susiję. Noriu tik tai jūs informuoti, kad galime aptarti tuos du darbo atvirkės punktus kartu. O dabar žodis ponui Von. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugiuosi, kad jūs tai pasakėte, nes aš norėčiau uh, kreiptis ir į poną Fernandės ir mūsų pranešė. Labai džiugu, kad ponas Fernandės atvyko į mūsų komitetą. Žinau, kad jis lankosi visuose komitetuose, vakar vakare buvo na, biudžeto komitete, tai gal reikėtų jam marškinėlių, ant kurių būtų išspausdintos visos datos apsilankimų. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Fernandės supranta biudžeto svarbą, taip pat jis suvokia, kokia svarbi yra sanglaudos politika ir strateginiai fondai. Kai kuriuose valstybėse narėse tai yra pagrindinis finansų šaltinis, būtent tai padeda kurti darbo vietas būtina to nepamiršti. Taip pat mes turime sanglaudos politiką visose valstybėse narėse ir dėl to labai svarbu, kad nebūtų atidedami mokėjimai. Tai labai aktualu visoms valstybėms narėms. Tai taip pat aktualu mūsų komitetui. Vadinasi, mes privalome spręsti susikloščiusias problemas kiekvienais metais taryba nenumato atitinkamų mokėjimų. Ir dėl to labai svarbu, kad ir mes, ir komisija pateiktų tinkamus argumentus ir kad mes žinotume, kokia yra sankupa mokėjimų. Praėjusiais metais tai buvo 24 milijardai, gal šiais metais tai bus 20 milijardų. Tai yra tik tai apitiksliai paskaičiavimai. Žinau, kad šiais metais bus dar daugiau programų, tad e, galbūt metų pabaigoje ta suma bus mažesnė, bet mes privalome e, bandyti ją nuspėti. Taip pat reikia aiškiai suvokti, kokios bus pasiekmes. Mes kalbame apie didelės sumas. Bet jei susikupia tie mokėjimai, tai tuomet gali vėluoti mokėjimai naudos gavėjams galime rasti to pavyzdžių. Tikrai visose valstybėse narėse galėtumėte rasti tokių pavyzdžių. Dažnai bandoma įtikinti valstybės narės, kad tai yra rimta problema, kad būtina imtis veiksmų, jog e, tos problemos būtų išspręstos dėl sankopų. Tai dėl to pritariu ponui Fernandės. O dėl mūsų pačių pranešėjos tai manau, kad pirmasis pasiūlymas yra puikus, nes tai pabrėžia struktūrinių fondų svarbą. Toliau e, punktai nuo antrojo iki penktojo kalba apie e, trūkumą mokėjimų, taip pat jų susikaupimą. Aš čia norėčiau pritarti, e, pasakyti komentarą kaip ir ponui Fernandes. Galbūt nuo antrojo iki penktojo punkto reikėtų nurodyti, apie kokią sumą mes kalbame, tada visi suprastų, kas tai yra ir taip pat reikėtų nurodyti, kokios pasiekmes būtų tos mokėjimų sankupos. Aš taip pat teiksiu pakeitimus, bet šiaip jau pritariu pasiūlymams, kurie buvo pateikti. Ačiū. Labai ačiū. Na, dabar žodis ponui Zeland. Dėkoju ponui Fernandės už e, pranešimą, kuris e, tikrai atliko labai sunkę užduotį. Mes e, pastebėjome, kad mes dar nesame labai patenkinti tavo sprendimu dėl finansinės perspektyvos E, turimos priemonės ir mokėjimai e, siekia 50 milijardų eurų, tai yra e, asignavimai, kuriuos turime aptarti ir iki 2019 metų mes jeigu išnaudosime šitą sumą, mes nebeturėsime reikalingų lėšų. Kaip ponas Fernandas sakė, mes visada uh, E, turime nepamiršti, kad turime ir e, mokėjimų iš ankstesnio e, laikotarpio, kurie nebuvo išnaudoti. Taip pat turime mokėjimo reikalavimų, kuriuos turėjome 2014 metais, 2014 metų pabaigoje. Mes sutaupėme apie 80 ir 50 procentų. Ir e, mes e, turime e, įsipareigojimų, mokėjimo aksinavimo ir įsipareigojimų iš seno finansinio laikotarpio. Ir taip pat mes turime naujų reikalavimų finansinių reikalavimų, tačiau mes turime nuspausti stabdžius. Mokėjimai yra įvairia lypiai, pavyzdžiui, biudžeto pagalba Ukrainai siekia 1,8 milijardus, iš kurgi juos paimti, paimti. Taip pat vyko diskusija dėl EFSI. Iš pradžių buvo sakyta, kad EFSI pinigai bus skirti iš Europos biudžeto ir mes turėtume Ir tam, kad jį gyvendintume, e, reiktų nuspręsti, ar tai bus iš Connecting Europe priemonės, ar tai e, bus e, iš Europos biudžeto. Mes turime viso, visus tos dalykus aptarti ir mes dabar dar uh, turime į, į, į, panaudoti pinigus, kurie numatyti 2014-2019 metų finansinėje perspektyvoje. E, mes vis aiškiau matome, kur yra spragos ir mes turime pripažinti, kad e, sanglaudos ir struktūrinės e, politikos blokas yra įtvirtintas, mums reikalingos E, lėšas, kad mes e, sumokėtume įsipareigojimus pagal paskutinį e, mokėjimų laikotarpį, tačiau taip pat reikia ir lėšų naujam laikotarpiu. Taip pat mes turime nepanaudotų lėšų ir e, valstybės narės tiesiog turi gražinti dabar tas nepanaudotas lėšas per paskutinį laikotarpį, o turėtume e, to nebekartoti. Svarbu, kad e, nebūtų mm, nepanaudotų lėšų. Taigi dabar mes turime užpildyti spragą tarp įsipareigojimų, kurie, kuriuos prisėmėme ir kuriuos turime įvykdyti. Nes E, kitaip mes iš tiesų patys save apgaudinėjame dėl to, mes e, atsidursime toje situacijoje, kad nebeturėsime lėšų savo politikai įgyvendinti. Ir tą patį reikia pasakyti apie struktūrinę sanglaudos politiką. Mes matome labai daug klaustukų dėl to, ar sanglaudos ir struktūrinė politika yra efektyvi. E, yra daug e, projektų, kurie vykdomi, tačiau jie turi daugybę metų laukti, kad būtų joms e, kompensuojami sumokėti pinigai. Taigi visa šita politika turi didžiulių trūkumų. Ir mes taip pat labai ilgai diskutuojame dėl mūsų struktūrinės politikos įgyvendinimo Todėl mes turime būti labai griežti e, su savo reikalavimais. Taip pat mes turime rezervą, yra struktūriniai fondai, į kuriuos e, nėra įtraukti visi žaidėjai. E, reikia nustatyti, įvesti įvairias paskatas, kad toliau būtų kreipiamasi dėl struktūrinių fondų lėšų ir jos būtų panaudojamos. Ačiū. Ponas Novakov dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Fernandes ir ponę e, Pirak už pastangas įdėtas ir norėčiau išsakyti keletą pastabų. Sanglaudos politika visų pirma turi fokusuotis ties rezultatais. Manau, kad čia svarbiausia yra trys principai, kai mes leidžiame valstybės lėšas. Tai yra prioritetai, E, veiksnumas ir e, griežtas tikrinimas. Aš manau, kad mums dabar svarbiausias yra tas antrasis numeris. Apie 80 procentų įsipareigojimų yra likę iš 2014 metų ir jie buvo perkelti 2015 metus. Tai reiškia, kad kyla spaudimas valstybėms narėms E, rinktis tuos Europos projektus. Bet taip kyla rizika, kad nebus pasisavintos visos programavimo laikotarpio lėšos. Vadinasi, mes turime iki 2018 išspręsti tą mokėjimo sankupos problemą. Kalbant apie programavimo laikotarpį nuo 2014 iki 2020, tai bus padidinti mokėjimai, o daugiametė finansinė programa turės e, padėti e, tame procese. Kitas klausimas yra EFSI. Tai e, toliau išlieka klausimas, kaipgi tai paveiks biudžetus. Taip pat turime horizontą 2020 ir CEF, iš ten gali būti paimta dalis pinigų į EFSI, bet reikėtų peržiūrėti tam tikras biudžeto eilutes. Mes e, per praėjusią savaitę pradėjome kalbėti net apie esi perteklių. Jei esi būtų perteklius, tai pirmiausia jis turėtų būti skiriamas biudžetui, o ne e, garantijoms. Tai yra ES biudžetui. E, galiausiai. Reformos turėtų prasidėti 2016 metais kad mes galėtume apie tai diskutuoti jau e, aptardami daugiametę finansinę programą. Dėkoju. Ačiū. Dabar panas Anmis Eliroj. Žodis jums. Labai ačiū. Labai malonu pasinaudoti galimybę ir pasikalbėti su ponu Fernandesu bei kolegomis. Turime padiskutuoti apie susikloščiusią padėtį. Reikia kalbėti apie tai, kaip turėtų bendradarbiauti regionų plėtros ir biudžeto komitetai. Manau, kad tai yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Kolegos abiejose komitetuose yra gerai informuoti. Kalbant apie regionų plėtros komitetą, Tai čia svarbiausia yra tai, jog mes e, turime panaikinti tam tikrus e, mokėjimus, e, bet tai turės poveikį ir biudžetams, ir principams. Pavyzdžiui, jei aš užsisakau tam tikrą valgį ir sakau, kad negaliu už jį susimokėti, tai mane išspirs iš restorano. Tokia situacija yra tiesiog nepriimtina, to negali būti tai elgesys nėra tinkamas. O antra, reikėtų mąstyti apie pasiekmes. Tarkime, kažkas dirba siekdamas remti Europos idėją, o po to negauna pinigų. Tai kasgi vyksta? Mes nekalbame apie valdžių bendradarbiavimą, mes taip pat kalbame apie individus. Labai dažnai Valstybėse narėse vyksta viešo ir privataus sektoriaus partnerystė. Yra investuojamos lėšos ir negalima po to pasakyti, kad, na, atsiprašau, nieko nebus. Mes jau kelis kartus kalbėjome apie tas neišmokėtas sumas. Taip pat rugsėjo mėnesį plenarinėje sesijoje buvo priimta rezoliucija dėl tų susikaupusių mokėjimų. Aš manyčiau, kad reikėtų nuolatinio pranešėjo regionų plėtros komitete per ateinančius trejus metus, todėl kad mes privalome žinoti, kas vyksta valstybėse narėse. Valstybės narės matė, kokia atsirado spraga Kartais galima sakyti, kad na, jei vėlai pradedama, tai yra gerai, bet ne, taip nėra. Atsiranda pinigų trūkumas ir jis vis keliauja toliau. Visa tai parodo, jog mes privalome aiškiai suvokti, kokia yra situacija. Turime žinoti, ką daro valstybės narės. Reikia žiūrėti, ar naudos gavėjai gauna tos mokėjimus ir būtina ieškoti būdų toms problemams spręsti. Prasidės naujas programavimo laikotarpis ir mes susitiksime su žmonėmis, kurie sakys, kad tos Europos programos yra puikios, bet jūs laiku nemokate, jūs nieko laiku neužbaigėte, tai tiesiog užmirškite apie tuos europinius pinigus. Mums reikėtų mąstyti apie realų poveikį, apie realią finansinę situaciją. Ponas Fernandes kalbėjo apie tuos aspektus. Mes tikrai privalome turėti nuolatinį pranešėją regionų plėtros komitete. Kai pranešėjas gautų informaciją iš komisijos, turėtų perduoti ją mums, nes kol kas mes tos informacijos negauname. Mums tokia situacija atrodo neprimtina. Tikiu, kad privalome nuolat sekti esamą padėtį ir taip pat bendradarbiauti su biudžeto komitetu. Turime nuolat sekti naujienas ir nuolat diskutuoti. Toks būtų mano pasisakymas gal reikėtų toliau pamastyti, kaip galima užtikrinti tą bendradarbiavimą. Ponas Fernandas kalbėjo apie biudžetą esamiems veiksmams. Taip pat buvo pateikta naujų idėjų. Mes privalome sureaguoti į visą tai dar nepasibaigus terminui. Tikiu, kad pats geriausias veiksmas, kurio turime imtis, tai analizuoti iš komisijos gaunamus skaičius ir palyginti tai su iš tarybos gaunamais skaičiais. Jei ir toliau tai darysime, tai tuomet e, galėsime sudaryti tikrai stiprią dėrybų delegaciją. Pritariu tam, ką jūs sakėte ir dėl ilgojo laikotarpio. Jei netliksime tų veiksmų tinkamai, tai tuomet e, turėsime problemų ir po 2020 metų gera finansinė politika yra privalomas dalykas, jeigu norime tinkamai vykdyti savo veiklą. Abu komitetai turi bendradarbiauti. Ačiū. Madame Maletič. Dėkoju. Dabar Madame Maletič. Labai ačiū. Ir aš noriu padėkoti ponui Fernandės ir kolegai Spiraki už tai, kad pabrėžė, jog programos likimas yra tikrai viena iš didžiausių problemų. Ir dabar mes tikrai, nes to yra prarandamas pasitikėjimas ES, sanglaudos politika. Mes esame tie, kurie numatėme direktyvą visoms valstybėms narėms dėl mokėjimo laiku. Taigi visi turi sumokėti na, savo tiekėjams per 60 dienų ir mes buvome pirmieji, kurie nesumokėjome to. Tai yra didžiulė problema. O kai pradedu galvoti apie uh, biudžetą ir apie uh, mokėjimų um, įsipareigojimus, tai uh, manau, kad kyla problemų valdant Europos biudžetą. Kiekvienais metais mes uh, numatome mokėjimo uh, um, asignavimus ir mokėjimų, mokėjimų uh, Um, asignavimus nustatytus tam tikrais lygmenimis, o kiekvienais metais tie lygmenys skiriasi. Pavyzdžiui, vienais metais tai yra 150, kitą kartą 180. Viskas priklauso nuo e, vykdomos e, politikos praktikoje. Taigi, iš principo, kai kuriais metais mes e, turime perviršį E, ne tarp įsipareigojimų ir mokėjimų, bet tarp e, pajamų ES e, biudžete ir mokėjimų, kuriuos turime išmokėti. Tačiau iš esmės tais metais, kai e, turime perviršį, mes turime sutaupyti pinigus kitiems metams, nes ateityje mes e, galbūt neturėsime perviršio, mums reikės daugiau pinigų, nes e, mokėjimai yra e, didesni negu įsipareigojimai. E, Ir dėl to galbūt mums kyla problemų, nes mes anksčiau nebuvome įvardyje, kad mums reikia daugiau pinigų ir dabar mes turime įspręsti tą problemą. Tačiau tai, taip pat mes turime pakeisti ES biudžeto valdymo politiką ateičiai, nes jeigu mes to nepadarysime, visada susidursime su tais pačiais sunkumais ir praktinėmis problemomis. Tai yra tikrai labai svarbus e, klausimas susijęs su atsilikimu. Ir e, kitas klausimas susijęs su ekon komiteto mąstymu dėl struktūrinių reformų finansavimo. Buvo paminėta, kad mes turėtume rasti e, vietos Europos biudžete kad motivuotume šalis E, įgyvendinti struktūrinės reformas, o ta motivacija turėtų būti e, iš perkelimų, per, pervedimų iš ES biudžeto. Mes turime padėti ir paremti e, šalis, šalims finansinėmis e, paskatomis įgyvendinti finansinės reformas. Tačiau problema yra ta, kad mes tada vienodai motivuosime visas šalis. Ir ta šalis, kuriuom reikia paramos iš vienos pusės ir ta šalis, kurioms kita vertus tos, tos paramos nereikia. Nes e, jie turi e, finansinių galimybių finansuoti struktūrinės reformas. Taigi aš manau, kad biudžeto komitete labai svarbu būtų apie tai pamastyti ir be abejo apginti sanglaudos politiką. Ne, e, neimti papildomų lėšų iš sanglaudos politikos šioms naujoms idėjoms. Ačiū. Ponas Olbricht. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad skirtumas tarp biudžeto ir regijų komiteto yra toks, kad e, E, regi komitetas kalba apie gyvendinimą, apie praktinius dalykus. Ir mes e, turime pirmiausia pamastyti apie elementus, kurie svarbus e, įgyvendinimo srityje. MFF e e, nurodytas skirtumas yra labai didelis. Buvo suplanuota, kad problemos bus nukeltos į 2020-2023 metus. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų turi būti padengtas N plus 1 taisyklės ir taip pat metų rezervų, kuris turi būti pradėtas naudoti nuo 2020 metų. Tai reiškia, įsipareigojimai e, bus ne. ne 7 ar 10 metų, o mokėjimai bus e, atliekami kiekvienais metais. Taigi, jeigu mes sumažinsime galimybės E, tai mes 2020 metais susidursime su rimtomis problemomis, turime labai aiškiai tai pasakyti. Kitas elementas. Anksčiau, o tai reiškia 2004-2005 metais, situacija buvo kitokia nei šiandieną. Ir e, mes turime kitokią strategiją ir be abejo klausimas yra toks Mes turėjome rezervą. E, jis buvo, neiš, e, jis buvo jis nebuvo išleistas, tačiau šiandieną situacija yra kitokia. Šalyse e, šalis neturi lėšų apmokėti savo sąskaitoms, taigi strategija turi visiškai keistis. Galbūt ne strategija, galbūt situacija smarkiai pasikeitė. Kitas elementas yra toks. Regi komitetui yra svarbu e, pamatyti, kas laukia pinigų. Kas? Nes nėra aišku. Kai kuriuose valstybėse narėse e, mokėjimo mokė, mokant instituciją, finansų ministerija moka naudos gavėjams, o paskui e, nacionalinis biudžetas, tai yra mokėjimo institucija, laukia iš komisijos pinigų iš Briuselio. Uh, tai kasgi laukia? Būtent nacionalinis biudžetas. O mm, galutinis naudos gavėjas pinigus jau gavo, taigi jie to spaudimo nejaučia. Spaudimas jaučiasi tarp nacionalinio ir Europos biudžeto. Tad nepamirškime, e, sutartie mes turime tokį tekstą, e, kad komisija turi e, du mėnesius sumokėti, jeigu pinigų biudžete yra. Jeigu pinigų nėra, tai komisija nemoka. Taigi klausimas, kas tada tampa auka? O kas kaltas? Labai dažnai e, nacionalinis biudžetas tampa auka ir tai pakeičia nacionalinių vyriausybių požiūrį į sanglaudos politiką. Mes įgyvendame savo įpareigo, įsipareigojimus regionų piliečių atžvilgių, tačiau iš komisijos pinigų mes negauname. Taigi klausimas, ar tikrai tą verta daryti. Taigi čia ir yra tas atsilikimas kuris turi e, sanglaudos politikai, pačiai sanglaudos politikai turėti labai rimtų pasiekmių, nes mes prarandame pasitikėjimą. Ir tą pasitikėjimą praradome dėl, e, e, dėl anksčiau dėl administravimo, dabar dėl pinigų trūkumo ir žmonės nebepasitik institucijomis. Visi žino, kad mums trūksta pinigų. Taigi Žosė aiškino anksčiau, kad mes turime e, seną įsiskolinimą iš 15-16 metų, šešiol, e, iš, iš e, ankstesnių metų iš, ir, ir įsiskolinimas 16 metus bus perkeltas 20 milijonų. Ir komisija sako, kad 16 metų situacija bus tokia pati. Mes turėsime sumokėti visas skolas, atsilikimus ir e, turėsime 2017 metais tai pabaigti, pritaikius N plus 2 taisyklę ir turėsime pritaikyti galutinę formulę, tai, tai sudarys apie 3, kažkiek milijardų ir po to mes e, turėsime išleisti 2 milijardus. O kaip dėl naujų mokėjimų, kuriuos gausime 2016 metais? Ar mes vėl tai pavadinsime atsilikimu, ar tai pavadinsime nauja situacija, e, kurią išlyginsime po poros metų? Iš tiesų mums reikia mechanizmo, e, ne tik spragai užpildyti. Mums reikia ateities mechanizmo, kad išvengtume visos šios situacijos. ir paruoštume 16 e, metų biudžetą. Ar mes turėsime 16 metų biudžete pakankamai pinigų, kad apmokėtume e, atsilikimą už 2015 metus ir kad e, apmokėtume vis pagal galutinę formulę viską. Ir komisija tada iki spalio mėnesio bus įpareigota sumokėti visus E, mokėjimus. Taigi labai įdomu. Biudžeto komitete kilantis klausimas yra, koks yra priimtinas atsilikimo lygmuo. Mes vadiname tai tvarių lygmenių. Ar du, ar penki, komisija sako dešimt. Koks yra priimtinas lygmuo? Ir iki spalio mėnesio, ar tarp spalio ir gruodžio mes turėtume tai paaiškinti nes ir spalio ir gruodžio tai pereina į kitus metus. Tačiau pagrindinis e, pavojus kyla sanglaudos politikai. Aš e, manyčiau, kad e, reikia kelti klausimą dėl sanglaudos politikos, ką mes darome, ar tai tikrai efektyvu. Ir būtent tokie klausimai kils kai kurioms valstybėms narėms ir labai greitai. Taigi, galbūt turėtumėte tai pakeisti. Ir Galbūt mes tai padarysime tik tais dėl e, pačių neturtingiausių, o ne dėl kitų. Visi kiti eis į inovacijas. Taigi mes dabar sanglaudos politiko išgyvename sunku laikotarpį. Atsilikimas yra tik tai simptomas, o ne viso ko priežastis. Ačiū. Thank you very much. Are there... Dėkoju. Ar yra kolegų norinčių pasisakyti? Ne? Taigi ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje. Aš galėčiau pakalbėti apie regį vaidmenį e, visame kame. Europos komisijos mokėjimų planas, kurį, kurį jūs taip pavadinate, ar biudžeto komitete bus kažkoks oficialus pasiūlymas ir taip toliau, kad mes e, galėtume savo nuomonę pateikti tuo klausimu ir e, stipriai bendradarbiauti tuo klausimu, nes e, sanglaudos politikos biudžeto eilutė daugiausia nuo to nukenti. Ir dabar mes turime mokėjimų planą, tačiau nėra suplanuota, kaip jis iš tikrųjų bus įgyvendintas. Ir e, Jan Ulbrich sakė, kad dabar žiūrima į tik į seną atsilikimą, tačiau kas bus kitais metais, mes turėtume atsižvelgti šitą diskusiją ir galbūt ponas Fernandas galėtų mums išreikšti savo nuomonę, kaip mes turime bendradarbiauti su komitetais. Ačiū, ponė Pan Roy. Aš planavau suteikti žodį ponui Fernandės, tačiau aš norėčiau jam ir visiems kolegos, kolegoms pasakyti, kad čia regi komitete diskusija yra labai gili ir mes visi suprantame sprendimų susijusių su 2016 uh, metų uh, biudžetu svarba, uh, nes E, labai svarbu bus keisti modelį, formulę, suprasti, koks yra prie, e, leistinas e, atsilikimo ligmuo, tačiau taip pat turime užtikrinti, kaip sanglaudos politika toliau dirbs, toliau veiks ir kokiu rezultatu mes galime tikėtis iš tokios politikos, nes tai yra labai svarbu daugeliu valstybių narių, daugiau kaip 50 procentų investicijų yra iš sanglaudos politikos paketo. Mes manome, mes galvojame, kaip apginti, kaip apginti politikos e, vaidmenį, kaip palaikyti jūsų komitetą ir jūsų pastangas, keičiant šitą modelį, siekiant užvengti visos rizikos ir užtikrinti sėkmingą sanglaudos politikos darbą. Tai prašom pasakyti, gal galite atsakyti mūsų klausimus. Merci. E... Ačiū. Tai, ką pateikė komisija, tai nėra tikras kaip o toks mokėjimų planas. Tai iš tikrųjų tik tai mokėjimų tam tikri elementai. Ir kol kas dar neaišku, kaip, kaip bus galima spręsti mokėjimų klausimą. Čia tiesiog numatyta bendra mokėjimų marža. Ir e, tai susiję ne vien tik tai su sanglaudos politika. Taip, suprantama, kad yra skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, e, vadovaujamasi taisykle N13. Tačiau klausimas yra toks. E, kai kalbama apie mokėjimus, tai tada sakoma, kad e, mokėjimai yra sanglaudos politikos problema. Ne, mokėjimai nėra sanglaudos politikos e, problema. Problema yra tai, kad e, taisyklės, dėl kurių susitarta, jų nesilaikoma. Ir šiuo atveju vėlgi reikia taisyklės tokios kaip N plus 3, gal N plus 3 per daug, gal N plus 2 pakaktų, bet labai svarbu, kad valstybės narės pirmiausia vadovautųsi sutarta taisyklė N plus 3. O ministrai e, valstybės narės ne vis šiaip e, tada vėlgi ne, ne, nežino iki galo, kiek sumų gaus. Bet aišku, galima kalbėti apie tam tikras viršutinės ribas, nuo kurių, kurias peržengus jau tada būtų neįmanoma, neįmanomi mokėjimai. Tiesiog numatyti tam tikras tvarias, priimtinas e, sumas, e, tų, kur, kurias reikėtų skirti ne, ne iš, neatliktiems mokėjimams. Tad vėlgi tada, kad būtų tiesiog e, nustatyta tam tikra riba, e, kurią peržengus tada jau įsijungtų savotiškas pavojaus signalas. Tad vėlgi tas mokėjimų planas, kuris iš tikrųjų nėra kaip planas kaip po toks, tai, tai pasakytina ne vien tik tai apie 2016 metus, kartu panašiai galima pasakyti ir apie 2015. Bet tam, kad, reikėtų, kad būtų galima išspręsti mokėjimo klausimą, reikia šviežių lėšų, o mūsų biudžetas jau pakankamai mažutis šita prasme. Ir nepamirškim, kad taryba kiekvienais metais vis tengiasi rasti e, visokių aplinkelių, kaip būtų galima dar labiau sumažinti biudžeto lėšas ir kartu taryba priima uh, E, patvirtina tam tikrus įsipareigojimus, patiliukais tikėdamasi, kad, kad vis dėlto ne, ne, nereikės jų vykdyti. Tad ačiū kolegoms už įdomias pastabas. Taip, kiekvienais metais turim biudžeto perteklių, tačiau e, tas perteklius e, vis dėlto ne, neperkeliamas į kitus metus. Nes taip, iš ties, daugiametinė finansavimo programoje numatytas tam tikras lankstumas, nes e, tie įsipareigojimai, kurie nebus įgyvendinti, jie bus perkelti į ateinančių metų bendrą tą vadinamąją maržą. Tai toks lankstumas yra tam numatytas. Bet lankstumas susijęs su įsipareigojimais, bet ne su mokėjimais. Antai jau 14 metais E, jau buvo didžiulė problema. 5 milijardai e, milijardų sankcijų, 24,5 milijardų e, eurų nesumokėtų ir valstybės narės nori susikišti beveik 16 milijardų į savo kišenes. Tad tam, kad vėlgi būtų galima sumokėti, tada tas nesumokėtas 24,7 milijardų sumą. Tad ką būtų galima padaryti? Tiesiog būtų galima peržiūrėti daugiametę finansinę programą. Antai išgirdom e, pranešėjo Olbrikto žodžius, kuris puikiai išmano šį klausimą. 2016 pabaigo ar 2017 metais mes turėtume rimtai bandyti spręsti problemą nes tą būtų galima išspręsti gana lengvai. Būtų galima sumokėti už suvėluotus mokėjimus, e, tai yra, kad toliau tos veiklos programos suvėlintos, kad jos taip tiesiog neįstriktų. Bet čia iš tikrųjų kalbam apie tam tikrą politikos lūžį, nes iš tikrųjų kitai žodžiais kalbam, patvirtinta daugiametė finansavimo programa, kurios tikrovėje nesilaikoma. Tokia yra tikrovė. O dabar sumos e, numatytos nes, netliktiems mokėjimams ar, ar slengstis, kažkoks tvaraus lenkščio nustatymas, galima apie tai kalbėti, bet metami tokie argumentai, kad vėlgi tiesiog susidarys tų nesumokėtų sumų e, savotiški kamščiai, bet aš manyčiau, mano galva tą būtų galima išspręsti e, būtent tuo būdu, kurį aš išdėščiau būtent peržiūrint daugiametę finansinę programą 2017 metais. Aišku, aš įsivaizduoju, kokios bus kovos didelės. O tikrovė, kaip sakiau, tokia. Tai mokėjimų vėlavimas tai ne sanglaudos politikos problema, E, mokėjimų vėlavimas atsiranda dėl to, kad nesilaikoma patvirtintų taisyklių. Tačiau iš tikrųjų vėl nereikėtų kvestionuoti sanglaudos politikos, kiek ji pasiteisina, kiek ji ne. Aš manyčiau, taip yra ten daug tų vadinamųjų RAL nesumokėtų įsipareigojimus e, ir panašiai iš praeities atėjusių e, pasiteikiami tokie argumentai bet yra e, pasitelkiama ir kitų argumentų iš kitų pusių. E, paprastai tai daro žmonės, kurie puola sanglaudos politiką kaip atpirkimo ožį, ir, bet dėl to, kad jie patys ne iki galo supranta nesupranta taisyklių, o iš tikrųjų sanglaudos politika tikrai didelė parama valstybėms narėms, kuriant darbo vietas ir, ir sprendžiant kitas problemas. ES biudžetas iš tikrųjų yra mažutis. Ir, ir, ir, ir, ir jo didžioji tikroji problema yra ta, kad biudžetas e, finansuojamas neturint tokių kaip po tokių tikrų nuosavųjų išteklių. Kol tos problemos neišspręsim, e, to, tai neišspręsim ir kitų problemų. Antai E, o, o šiaip nepamirškim, kad dvi didelės valstybės, Vokietija ir Prancūzija, iš tikrųjų prisideda daugiausia e, į bendrai 28 valstybių narių biudžetą tiesiog ir be to dar yra grinieji ES biudžeto lėšų gavėjai, yra valstybės narės. Tad klausimų mokėjimų vėlavimo neišspręsim 2016, bet verta vis dėlto stabilizuoti bent jau padėtį. Bet reikia vis dėlto pasistengti, kad reikėtų pasistengti, kad vis dėlto būtų laikomasi daugiametės finansavimo programos nuostatų. Pirmininkė, labai ačiū už tokius nuoširdžius atvirus atsakymus į mūsų klausimus, o jūs e, mielai kviečiamas į mūsų komitetą per ateities diskusijas, mes aišku irgi mielai paremsim jūsų darbą. Pone Spiraki. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Olbrichtas išdėstė tikrąjį klausimą, ar mes galim tiesiog propaguoti parduoti sanglaudos politiką kaip po tokią, ar dabar jau turim daryti tam tikrų nuolaidų. Čia turiu galvoje ne vien tik tai apie pasitikėjimo klausimą, aš turiu galvoje pa, savo pačios šalį, Graikiją. Mūsų universitetams, panašioms įstaigoms tai yra gyve, gyvybės mirties klausimas tos neišmokėtos lėšos. Ir todėl reikia kažkaip spausti, kad būtų laikomasi E, finansavimo taisyklių, būtent kad mokėjimai būtų atliekami per 60 dienų. Tad e, aš norėčiau, kad mano nuomonė atsirastų papildomas, e, papildoma pastraipė, būtų kalbama, kad mokėjimų vėlavimai nėra tvarūs. Ir antras dalykas, norėčiau pateikti trumpą pakeitimą dėl komisijos pateikto to jau mokėjimų plano. Ir klausimas būtų toks, ar mokėjimų planas tai yra mokėjimų, ar tai tiesiog mokėjimų elementai. Toliau, sutinku su kolega Vonu. Mes turėtume kurti paskatas šalims, kurios, kurių ūkis e, vangus, kad šios atliktų struktūrinių reformų, nes struktūrinės reformos yra labai svarbios ūkiui atsigauti ir kartu naujosiams vadinamosiams valstybėms narėms, tad mes turime vienai per kitaip valstybės narės skatinti ir aš laukiu jūsų pasiūlymų visais tais klausimais. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar turim Europos komisijos atstovų. Ar jūs pageidautumėte tarti žodį? Ar, ar jūs norėtumėt pasisakyti e, per vėlesnės diskusijas? Labai ačiū. Tai tada eikim prie kito darbo tvarkės punkto, bet ne, dar noriu jums kai ką priminti. Pasakysiu štai ką. Pone Spiraki rengia nuomonę biudžeto komitetui dėl trialogo dėrybų įgaliojimo ir pakeitimų galutinė data Tai gegužės 12 e, dienos 12 valanda. Tinka turbūt. Ir tada, tada jau galėsim balsuoti per gegužės 17 dienos e, posėdį. O tada biudžeto komitete klausimas bus aptarinėjamas e, birželio 22-23 dieną. Tad iki 12 gegužės pakeitimų galima siūlyti birželio mėnesio, sako pirmininkė. Kitas klausimas - deleguotieji aktai dėl viešųjų, viešojo privačiojo sektoriaus partnerystės. Tad um, dabar kalbam apie aktus, kuriuos priims komisija, deleguotusius aktus. E, tie deleguotieji aktai susiję su privačiojo ir viešojo sektoriaus E, partnerystėmis, dėl naudos gavėjų, dėl atsakomybės klausimų ir minimalių reikalavimų dėl tokių e, partnerysčių susitarimų. Pasiūlymas iš tikrųjų yra labai techninio pobūdžio, jis nebuvo išversdintas į visas e, oficialiasias ES kalbas, bet buvo po to, kai jums buvo išsiuntinėtas dokumentas parlamentas gali prieštarauti deleguotiesiems aktams per du mėnesius ir tada atitinkamas komitetas turi priimti rezoliuciją ir toje rezoliucijoje komitetas turi išdėstyti pagrindus e, būtent. Komitetas gali pareikalauti pratesti dviejų mėnesių laikotarpį. Jei komitetas dabar jeigu ne, bus nesijimama veiksmų, tai deleguotasis aktas tada būtų laikomas priimtų. Tokia yra formali procedūra ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams, kad šie ar šis ar ši trumpai e, pakalbėtų apie deleguotojo akto turinį. I'll, I'll very... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mano pristatymas bus labai trumpas. Tiesiog pristatysiu deleguotojo akto turinį o po to komisija mielai atsakys e, vėliau į techninius klausimus. Tai yra straipsnių nuo 62 iki 64 e, bendrasis e, teisėkuros aktų leidėjas pasiūlė tai ir taip numatomos procedūros dėl privačių ir viešųjų partnerysčių. 6.2 straipsnis apibrėžia, e, kada e, galima laikyti, kad e, e tai yra naudos gavėjas PPI. Atsiprašau, tai yra 6.3. Taip pat komisijai numatyta galimybė paskirti papildomas sąlygas, kada galima pakeisti naudos gavėją. Privatus ir viešojo sektoriaus partnerystė yra ganėtinai sudėtingos struktūros, todėl yra žiūrima, kokios turi būti sąlygos, kad būtų galima pakeisti naudos gavėją. Tai šiame straipsnėje yra numatomos sąlygos, pagal kurias numatyta, kad turi būti teikiamos tokio paties lygio paslaugos kaip ir pagal pirminį kontraktą. Toliau deleguotame akte yra e, nurodomas 64 straipsnis. Jis yra labai techniškas. Tai yra nukrypti leidžianti nuostata, kuri tam tikromis aplinkybėmis e, leidžia laikyti viešojo e, vieneto išlaidoms būti laikomoms kaip įvykusioms. Tokiu atveju Reikia numatyti, jog būtų stebėtas, kuris pažiūri, kad teisingai buvo atliktos finansinės operacijos. Taip pat yra numatomos sąlygos, kurios turi būti patenkinamos tokiu konkrečiu atveju. Tai yra tokie reikalavimai, įskaitant ir ataskaitų teikimą. Kaip jau sakiau, tai yra labai techninis teisės aktas, deleguotasis teisės aktas, E, kur remiamas 63-64 straipsnio nuostatomis. Labai ačiū šį trumpą pristatymą. Ar būtų komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti, pakomentuoti? Ne. Taigi dėkoju Tokiu atveju siūlyčiau komitetui neprašyti pratesti dviejų mėnesių laikotarpio skirto pateikti prieštaravimams. Galutinis terminas bus gegužės 11 diena, 5 valanda vakaro. Iki to laiko jūs galėsite siūsti sekretoriatui tas nuomonės, kurios prieštarauja deleguotam teisės aktui. Ar tai primtina? Gerai, sutarėme. Toliau turime patvirtinti koordinatorių priimtus sprendimus. Koordinatoriai susitiko vakar. Jums buvo elektroniniu paštu išsiusti sprendimai. Ar kas nors prieštarauja, pane Kvail? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mačiau posėdžių programą antrajame semestre Ir aš maniau, kad mes vadovaujame SAPP pasiūlymų dėl supaprastinimo, e, biurokratijos sumažinimo, dėl struktūrinių fondų. Galima būtų siūsti delegaciją į Kroatiją, kad jis susitiktų su Adrijos jūros atstovais. Mums reikia tik pasiūlymo iš APP e tam nagrinėjimui. Dėkoju. Taip, vakar diskusijų pabaigoje aš paklausiau visų frakcijų, ar turi kokį nors minčių dėl nagrinėjimo ir paprašiau jų siūsti pasiūlymus raštu. Taip viskas yra nurodyta protokole. Aišku, galima būtų tai pakeisti, jeigu jūs labai norite suorganizuoti tą pirmąjį klausimą. Ponas Nistelroj. Man kyla toks negeras jausmas. Neteisingai buvo vertinta, kokios vyko diskusijos. Mes juk 15 minučių tik tai diskutavome dėl tų klausimų. Buvo nuspręsta dėl gegužės pabaigos. Aš sakiau, kad reikėtų šią savaitę tai aptarti ir netidėti iki gegužės 29. Ne, mes norime dirbti. Pagrindinė problema dabar yra ta, kad mes neturime aiškių pasiūlymų iš Europos komisijos. Tai reiškia, kad mūsų darbas lėtėja. Mes nenorime laukti mėnesio tam, kad būtų patiktos naujos idėjos. Ne, šią savaitę turėtų būti patiktos naujos idėjos. Kaip sakė pane Krel, mes norime dirbti norime nagrinėti su paprastinimo klausimą, norime, kad vyktų tas nagrinėjimas. Tai nėra susijęs su Adrijos ir Jonijos makroekonominiais aspektais. Mano supratimu, turi vykti delegacija ir viskas. Mes tiesiog turime patobulinti protokolą, pakeisti jį. Dėkoju. Turime atsižvelgti visų frakcijų pasiūlymus. Jei bus e, kitų pasiūlymų dėl kitų e, nagrinėjimų, e, tai kaip vakar nusprendėme, mes lauksime tų pasiūlymų. Tačiau kas dėl šio nagrinėjimo, tai mes susitarėme žodžiu ir laukiame jūsų pasiūlymų raštu. Turėtumėte juos siūsti biurui. Labai ačiū. Labai greitai viską gausime sutarėme, kad vyks šis nagrinėjimas, o po to, kaip įmanoma greičiau, mes išsiausime pasiūlymus biurui. Tuomet visos frakcijos bus kviečiamos teikti pasiūlymus dėl nagrinėjimo. Ar tinka tai, ponė Zeller? Dėkoju, aš turiu tik tai nedidelę pastabą. Aš mačiau, kad koordinatoriai nenori nuomonės dėl komisijos pasiūlymo uh, dėl 630 tūkstančių eurų techninės pagalbos ir globalizacijos fondų. Mes turėtume pasikalbėti, ar iš tiesų globalizacijos fondas yra tai, kam mes turėtume skirti lėšas. Tai yra šešėlinis biudžetas. Viskas, kas finansuojama iš to, į, į tą biudžetą turi būti finansuojama iš kitų biudžeto eilučių. Ir mes žinome, kokia yra sunki situacija. Kiek aš žinau, šiame, šia, per šią kadenciją ir dar šį pusmetį buvo e, pateiktas 27 prašymai e, iš valstybių narių pusės e, dėl paramos iš šito globalizacijos fondo. Tačiau ne viskas yra susijęs su globalizacija. Kalbama apie politinės priemonės, apie darbo rinkos priemonės ir valstybės narės tiesiog nori finansuoti šitas priemonės iš Europos pinigų. E, jeigu didelė įmonė, kaip pavyzdžiui France, e, nori atleisti 3000 žmonių, tai žmonėms yra blogai, tačiau tai nėra susijęs su globalizacija. Tai yra tiesiog blogas e, įmonės valdymas. Ir šitas sąrašas pildosi. Dažnai stengiamasi politinės priemonės finansuoti iš europinių pinigų, o to mes negalime leisti. Ir komisija dabar tai vadina techninę pagalbą. E, keliu klausimą, iš kur tam rasime pinigų. Jeigu valstybės narės e, paims pinigus iš e, savo voko, kuris yra skirtas Europos socialiniam fondui, tai man tada vienodai Europos socialinis fondas irgi skirtas tam, kad būtų paremtos darbo rinkos priemonės, tačiau negalima pinigų imti iš kitų sričių. Uh, mention... Aš tik noriu pasakyti, kad tai buvo koordinatorių sprendimas. Antra, aš nekomentuosiu kiekvieno sprendimo ir kiekvieno atveju. Pane Gerl. Tai gali būti problema, nes mes negalime parengti nuomonio apie e, kiekvieną tokią situaciją, mes turėtume galvoti bendrai, plačiai ir e, turime kalbėti apie globalizacijos padarinių e, priderinimo fondą. Ir aš žinau, kad globalizacijos fondo reglamentas yra galiojantis, jau yra nuspręsta, tai galbūt e, jūs teisingai e, pastebėjote tai, ką, e, ką jūs dabar išsakėte, ponė kolega, bet mes negalime pakeisti visos nuomonės. Aš tiesiog norėjau atkreipti dėmesį į šitą problemą. Mes biudžeto komitetui rašėme laiškus, sakydami, kad mes tikrai sutinkame su E, su jų nuomonė, tačiau e, tikrai nėra būtinybės e, paimti pinigų iš globalizacijos fondo. Mes nepritarėme tam. Ačiū. Mr. Van Nistelrooy. Dėkoju, panas Nistelrooy. Aš turiu pastabą dėl to renkti nuomonę ar ne. Tai buvo ne dėl pačios sistemos, o dėl techninės pagalbos tai labai ribota tema. Reikėtų pasižiūrėti, kaip galima būtų tai įtraukti į darbo atvarkę. Yra e, daugiau paskatų, daugiau priemonių, kurias galima būtų pasitelkti tam, kad e, prasidėtų diskusijos. Pamastykime, kas tai galėtų būti. Tai nereiškia, kad reikia imtis tos nuomonės dėl techninės pagalbos. Ačiū. Norėčiau tik būti tikras, kad tie 630 tūkstančių eurų nebūtų paimti e, iš lėšų skirtų struktūriniai politikai sanglaudos fondų. Jeigu iš ISF, man vienodai. Aišku, tam bet, bet kokia atveju nėra pateisinimo, tačiau tikrai tai neturi būti iš sanglaudos e, ir globalizacijos fondo. Tai buvo koordinatorių sprendimas dėl nuomonės. Ateityje mes tikrai galėsime diskutuoti apie šią problemą ir galvoti, kaip išdėstyti savo poziciją. Jūsų klausimai dėl fondų panaudojimo bus atsakyti vėliau, vyks diskusijos. Ar dar būtų pastabų dėl protokolo? Atrodo, kad ne, taigi laikau, kad protokolas yra patvirtintas. Ar būtų dar kokių papildomų klausimų? Ne. Panašu, kad papildomų punktų nėra. Informuoju Jūs, kad mūsų kitas posėdis vyks trečiadienį, gegužės 17 dieną nuo 9 val. ryte visų jūsų vardų. Pirmininkė dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja tiems, kas klausėsi. Posėdis baigtas, linkiu Jums puikios dienos.